Ponios ir ponai, pradėkime. E, Gerono Varlampojaus charizmai niekas negali prilygti. biudžeto klausimus visada visi nori pakalbėti ir padiskutuoti. Todėl mes turime pradėti nuo pačių geriausių. Manau, kad diskusijos bus labai įdomios. Dėkoju už šios klausimus. Es ir Azijos santykių iššūkiai ir teikiamos galimybės. Mūsų svečiai yra puikūs specialistai ES ir Azijos santykių klausimais. Taigi pasveikinkime um, profesorę Filomeną Murray. Filomena labai gražus graikiškas vardas. Ji yra profesorė Melburno universitete. Ir buvo apdovanota Europos Sąjungos, taip pat daktarė Jo Lei Hui Ji e, dirba ES centre Singapūro, Singapūrė ir dirba keliose universitetuose ir yra vyriausioji tyrėja Singapūro tarptautinių santykių fakultete. Ačiū, kad jūs dalyvaujate mūsų posėdėje. Ir Jonathan Holslak. Jis ką tik traktoriumi pervažiavo Bruselį. Jis dirba Bruselio universitete, kur šiolikinės Kinijos studijų universitete. Manau, kad šie debatai tikrai turi ypatingą reikšmę, nes šis klausimas yra vienas didžiausių ateities klausimų. ES plėtra, vystimasis, Kinijos vystimasis ir pasaulio tvarka pasaulinės, pagal pasaulinės tendencijas matome, kad ES ir Kinijos santykiai yra svarbus ne tik tai politinė, bet ir ekonominė prasme. Todėl reikia atsižvelgti pirmiausia ir į Kinijos vaidmenį. Tai yra tikrai simbolinė data ekonominiam ir saugumo kontekste, tant aviacijos sektorius, inovacijos Kinijoje. Ir dažnai e, bendradarbiavimas pasisuka labiau politinę e, pusę negu ekonominę, taigi yra labai daug ką aptarti ir kviečiu profesorę Filomeną Mary uh, Murray e, kalbėti pirmą. Ačiū. Dėkoju, ponė Brokai, man didelė garbė dalyvauti šiame posėdėje. Dėkoju už kvietimą dalyvauti šiame klausime. Savo doktorinį darbą e, rašiau apie Europos parlamentą ir dirbau Europos parlamento nario padėjėję seniau. Todėl man labai dėlė garbė čia būti. Maždaug prieš 20 metų Bamačelani pasakė, kad Europa yra laisv... E, tapo laisva, o Azija tapo turtinga. Tai gal šiek tiek ir per... perdėta, bet iš tikrųjų tai labai daug ką rodo, kad iš tikrųjų Kinija ir ES turėjo labai skirtingus prioritetus ir vertybės. Ir tie skirtumai yra akivaizdus santykiuose. Dabar mes kalbame apie tektoninius poslinkius, kai Kinijoje e, demokratija, priekyba, saugumo skirtingi aspektai ES ir Azija dabar bendarbiauja e, skirtingose kontekstuose kaip, e, kaip vienas nuo kito priklausantis partneriai ir jie, vis, jie kartu dalyvauja daugia šaliuose santykiuose tam, kad būtų, galima būtų užmėgsti patikimus santykius su Azija. ES turi turėti aiškę žinę, aiškų lyderiavimą ir e, kon konkretų požiūrį. Iš kitos pusės Azija Azijos kontekstas nėra aiškus, tenais yra įvairiausių e, sąjungų tinklas, neaišku, kas yra pagrindinis e, tas kontaktinis taškas kitoje pusėje. E, Azijos, Azijoje iš tikrųjų yra dabar labai dabar daromasi ir dėl darbo teisės, ir dėl prekybos, ir dėl um, aplinkos saugos, apie prieigos prie rinkos. Europos Sąjunga taip pat e, kas kart vis labiau nori dalyvauti Azijos institucijos veiklose arba e, vietinėse organizacijose, kaip pavyzdžiui, Rytų Azijos taryba. Tam, kad tai įvyktų, ES turėtų būti labiau partnerė, labiau draugė, o ne modelis, kurį, kuriuo reikia sekti. Taigi, e, santykiai politiškai labai kompleksiški ir gana, kontr, gana prieštaringi tam tikrose atvejuose. ES paprastai regionius saugumo prasme mažai ką gali pasiūlyti. Galiu pasakyti, kad ES yra labai e, potencialus partneris netradicinė saugumo klausimais. E, pavyzdžiui, taikos palaikymo aspektai arba tai, kas susiję su e, žmonių judumu, e, maisto sauga. Taigi, nors ES save, į save žiūri kaip į ekonominį veikėją, bet politinė plėtros, tradicinė, netradicinė saugumo, ši, saugumo aspektai irgi yra labai svarbus. Im, simetriją, galima kalbėti apie simetriją. Simetrija susijusi su tuo, e, kaip sprendžiami iššūkiai, kaip matome santykius, kaip pripažįstame Azijos e, veikėjus kaip lygius, veikėjus, lygius žaidėjus, kurie patys um, už save kalba ir, ir turi įtako savo regione. Azija turėtų taip pat žiūrėti į ES ir JAV įvairiose forumuose. Europos Sąjunga liktai bando subalansuoti tą balansą tarp JAV ir Azijos. Dėl susitar, susitarimas šiais metais buvo pasirašytas dėl um, Azijos ir E, JAV santykių, bet reikėtų, kad tie susitarimai nebūtų persmelkti vien JAV pozicijos. ES e, galėtų būti liktai papildomas vertas susitarimuose. Ir neturėtų identifikuoti savęs su JAV. Kitas simetrijos aspektas yra Azijos noras būti. Um, tarptautiniuose forumuose pristatomais ir atstovaujamais daugiau az, azijetiškai negu europietiškai. Yra taip pat ir saugumo, ir politikos simetrijos, yra ir visuomenės simetrijos. Visuomenė visiškai kitokia, gerovės samprata kitokia, žmogaus teisų samprata visiškai kitokia. Europos Sąjunga E, diferencijuotai žiūri, visiškai kitaip negu Azija. Europos Sąjunga yra lyderė šiose, šioje srityje. Bet ir, ir Kinija supranta tai, bet nemano, Azija supranta tai, bet nemano, kad būtinai ir tenai turėtų taip pat būti. Uh, Ir kyla klausimas, kaip dirbti su e, partneriu, kuris yra visiškai kitoks. Tai reikėtų žiūrėti, kaip ES e, šitoje srityje galėtų ką padaryti. Galiu perduoti. Europa turi tuo pačiu metu kalbėti su keliais partneriais Azijoje, tačiau ES privalo parodyti, kad e, yra vertas dėmesio Azijai partneris turi atsiverti, tačiau svarbu ne tik atsiverti, tačiau ir atsiverti pasirinkus tinkamą viziją bei nuseklę įtikinamą darbo atvarkę, svarbu vadovautis abipusiškumo principų, stiprinti tarpusavio pasitikėjimą ir būtent tam reikia skirti daugiausiai dėmesio atitinkamuose susitikimuose, taip pat rengiant įvairaus pobūdžio regioninio masto susitarimus, tarkime su ASEAN arba panašiomis organizacijomis, tačiau turime dabar pagalvoti, kokius pasirinkimus turi šiame kontekste ES. Nemanau, kad ES reikia naujos strategijos atžvilgių, nes Azija yra tokia skirtinga, kad negalima jai taikyti vienos strategijos, e, nes ES tačiau reikia savo strategijos santykiams su Kinija, e, nes uh, tame regione bendros ES politikos kol kas nejuntama. Pavyzdžiui, e, net ir turint omenyje, kad ES buvo didžiausia pagalbos teikėja, e, tarkime, po tsunamio nelaimės, tačiau tai nejuntama. Nu, kad ES turi laikytis griežtos pozicijos dėl žmogaus teisų pažeidimų, nes e, tikrai kyla didelė grėsmė, tačiau mm, e, jeigu tos pozicijos nebus tinkamai pristatomos, kad ES pozicija bus interpretuojama ir vertinama kaip kolonijinė arba arogantiška. Taip pat e, reikia pripažinti tam tikrą grėsmę, kurią e, kelia ES integracijos pavyzdžio primetimas kitiems regionams. Tai gali būti vertinama kaip snobiškumas. Europos sąjunga e, pakankamai subrendusi, kad pripažintų, jog patiria eurozonos krizę, tačiau privalo e, demonstruoti brandą tarptautinėse formuose ir užleisti daugiau vietos savo partneriams iš Azijos. Nemanau, kad dabar ES taip elgesi. Aš e, manau, kad ES turėtų paskirti atskirą ambasadorių e, ryšiams su ASEAN užuot ir pakeisti dabartinę tvarką, kuomet vienas ES atstovybės pareigūnas yra atsakingas už bendradarbiavimą su ASEAN, tokiu būdu būtų stiprinamas bendradarbiavimas. Ir, e, skatinamas atitinkamas valdymo e, modelis regiono valstybėse, sutelkiant pastangas su Australija, Indija, Nuoja Zelandija ir Japonija. Manau, kad e, reiktų atkreipti dėmesį į komentarą 2001 metų ASEAN e, dokumento, kuomet buvo atkreiptas dėmesys į E, Azijos regiono tam tikrai skirtinumą ir egzotiškumą. Europos Sąjunga privalo laikytis vieningos pozicijos, turi nusekliai vykdyti savo politinę strategiją, taip pat turi plėtoti e, nusekliai asmeninius santykius tam, kad partneriai Azijos valstybės sužinotų, su kuo turi reikalą asmeniškai ir kad tie asmenys nesikeistų nuolat ir taip pat turi demonstruoti e, savo nuseklę poziciją partnerių dirbančių su ES e, atžvilgiu iš Azijos šalių privalo glaudžiai bendradarbiauti su tokiamis šalimis kaip Australija, kuri šiuo metu tapusi mano tevinė ir Australija yra parengusi atitinkamą e, politiką Azijos atžvilgiu. At taip pat turėtų įgyvendinti e, šių metų Liepos mėnesį patvirtintas gairias dėl e, svarbiausių politinių klausimų santykiuose su Aziją, tačiau Australija yra parengusi atitinkamą politinį dokumentą, kurio apimtis yra 300 puslapių, ten pateikiama pakankamai išsami Azijos regiono analizė. Manau, kad reikėtų ir toliau analizuoti ES galimybės šiame regione. Viena iš pagrindinių rekomendacijų būtų susijusi su didesniu apsiskaitimu apie Aziją Europoje žinojimu kas vyksta tame regione, taigi reikėtų skatinti atitinkamą žinių sklaidą universitetų lygmenių, taip pat skatinti verslo struktūrų bendradarbiavimo, pasiriamint transatlantinio bendradarbiavimo pavyzdžių ir įsteigiant kažkokią panašios bendradarbiavimo struktūrą. Taip pat Europoje reikia nepamiršti, kad Europoje gyvena e, nemažai išeivių iš Azijos ir man atrodo, kad e, e, galima būtų pasitelkti jų e, paramą, nes jie yra puikiai susipažinę kultūrinių, lingvistinių, ekonominių, socialinių požiūrių su įvairiais Azijos regionais ir reikėtų įtraukti juos taip pat į tarpusio santykius su partneriais iš Azijos. Europos Sąjunga, Europos parlamentas, manau, taip pat didelę reikšmę teikia Azijos, Azijos demokratijos stiprinimui, todėl reikia e, pasinaudoti e, galimybę sutvirtinti savo, pagerinti savo įvaizdį, pavyzdžiui, sprendžiant tokias problemas kaip tarpininkavimas, siekiant užtikrinti taiką, konfliktų sprendimas, tarkime, Birmoje šiuo metu. Manau, kad skatinant daugia šališkumo principą, prekybą, dvišalių bendravimo sustarimų pasirašymą, kitose sritise yra daug pasiekta, nuo 94 metų susitarimo daug kas pasikeitė, tiksliau, strategijos patvirtinimo. Europos Sąjunga e, taip pat <clears throat> e, turi tam tikrą prasme konkuruoti su JAV, kuris siekia vaidinti dominuojant, atlikti dominuojantį vaidmenį Azijos ir Ramio vandenino regione. Taigi čia taip pat reikėtų siekti pasitelkus tam tikras švelnesnės priemonės to simetriškumo. Europos Sąjunga uh, pavyzdžiui, prekybos darybos elgesi pakankamai nusakliai, nors ir nėra žinoma kaip labai vieninga struktūra ar institucija. Todėl, tačiau reikia nepamiršti to etinio aspekto, kuris kartais yra neteisingai suprantamas arba neteisingai interpretuojamas ir vertinamas kaip arogancija iš ES pusės. Reikėtų daugiau pasitelkti švelnesnių priemonių. Uh, žinių, technologijų perdavimo, e, siekti bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, nors Europos parlamentas dažnai yra kritikuojamas e, už tai, kad yra per daug artimas kai kurioms e, specifinėms nevyriausybinėms organizacijoms. Taigi tie tarpusio santykiai turi didžiulį potencialą, tačiau daug dar ką reikia nuveikti. Kokią žinę ES ir Europos parlamentas turėtų nusiųsti Azijai? Pirmiausiai, ta žinia turėtų būti susijusi su e, nuseklumu, e, su eurozonos problemų pripažinimu e, ir pasirengimu diskutuoti apie įvairias problemas ir iššūkius su mūsų partneriais iš Azijos kokie yra transatlantinės partnerystės e, e, iššūkiai Europos Sąjungoje, ar Europos Sąjunga turėtų dalyvauti e, remdamasi įvairiais bendrabiavimo susitarimais arba struktūromis, kurios veikia tame regione. Atviras klausimas yra, ar Kinija prisijungs prie atitinkamų tarptautinių sutarčių ta, galiojančių tame regione ir kaip pasikeis. E, įvairių e, alijansų sanklaudą. Tačiau pažvelkime, kaip elgesi Junktinės valstijos šiuo metu vis labiau pripažindamos, pavyzdžiui, Indijos svarbą ir vaidmenį. Azijos kontinentas yra labai įvairialypis, todėl negalima būtų e, visko matuoti e, vienu masteliu, tačiau bet kokiu atveju sveikinčiau ir raginčiau ES veikti tame regione aktyviau pirmininkas. Ačiū, dabar žodis suteikiamas daktariai Jolaiviai. Dėkuoju, kad jūs pakvietėte mane į šiuos viešuosius svarstymus. Labai geras ženklas, kad parlamentas susidomėjęs šiais klausimais, kadangi po Lisabono sutarties įsigaliojimo parlamentas įgavo daugiau įgaliojimų įgyvenant įvairias ES politikos rytis, taigi dabar parlamentas, ko gero, gali nuosekliai domėtis ir įvykiais bei situacija Azijai. Tai yra, Azijoje. Tai yra labai svarbu paminėti. Kaip jau kalbėjo mano kolegė. Aš manau, kad nuoseklumas dėmesys Azijai turi būti rodomas visame, visose lygiuose kai kalbame apie ES Azijos santykius, būtų galima parodyti į mano. Uh, time, in... Maškinėlius, kurie yra tokie pat margi kaip Azijos uh, geografinis politinis žemėlapis. Tačiau to nepakanka, reikia daug daugiau nuo 21 amžiaus pradžios ES ir Azija sustiprino savo tarpusavio ryšius įvairiose lygmenyse. Prasidėjo tarp regioninis dialogas tarp Europos ir ASEAN, taip pat Azijos ir Europos susitikimai vyksta, paskutinis įvyko Laose, vyksta ir dvišalis dialogas su svarbiausiais partneriais Azijoje, tai yra Kinija, Japanija, Japonija, Indija. 21 amžiaus antrajame dešimtmetyje reikėtų vis dėlto konstatuoti, kad dar neišsamtos visos šios partnerysės galimybės ir daug ką dar reikia nuveikti. Kodėl? Todėl, kad mes dar visiškai neišsiaiškinome tų skirtumų, tos asimetrijos, apie kurią kalbėjo kolegė ir tas dialogas kuris e, vyksta, remiasi labiau retoriniais samprotavimais, o ne pasižymiai konkrečiu turiniu. Jeigu norime naudingų, šiltų santykių su Azijos regionu, reikėtų suformuluoti ilgalaikį požiūrį ir taip pat laikytis pragmatinio e, požiūrio kodėl reikėtų formuoti ilgalaikę strategiją. Aš manyčiau, tai yra labai svarbu, neatsižvelgiant, ne, neatsižvelgiant į tai, kad e, kai kurios jėgos ES ir toliau mato, kad ES ir toliau išliks galinga. Azija auga sparčiai auga jos ekonomika ir kiti sektoriai. Todėl mes turėtume žvelgti į ateitį siekdami įtvirtinti tvirtą ir tvarę partnerystę remdamiesi pragmatiškumu. Kas mūsų manimų svarbu? Svarbu pradėti tolygų dialogą, dialogą tarp lygiaverčių partnerių. Taip pat reikėtų stiprinti požiūrį, kad nežiūrint skirtumų mes siektume savo bendrų tikslų. Tiesiog reikia suvokti kitų požiūrį, prioritetus, reikėtų įvertinti, atsižvelgti į skirtumus, o tų skirtumų galbūt nereikėtų ryškinti, kadangi tie skirtumai ir toliau išliks. Taip pat reikėtų konkretizuoti savo lūkesčius, lūkesčius, viltis. Tiesiog aiškiai pasakyti, ko mes tikimės iš partnerystės. Tai yra svarbu ir Azijos regiono valstybėms, ir Europai. Abu regionai susiduria su didelėmis problemomis, iššūkiais. Tai yra e, finansų krizė, taip pat e, kiti iššūkiai. Blogai yra tai, kad mes manome, jog turime patys išspręsti savo problemas ir dėl to vis labiau izoliuojamės ir pamirštame savo partnerius. Tačiau tos problemos iš esmės yra tarpusavį susijusios. Ir mes turime dirbti iš vien, siekdami įveikti tuos iššūkius. Mūsų manimų reikėtų tiksliai įvertinti mūsų tarpusavio sąsajas ir siekti tvirtos ir nuoseklios partnerystės. Galvodami apie tvirtą partnerystę turime įvertinti įvairovę ir taip pat atsižvelgti į įvairius, įvairių institucijų ir struktūrų požiūrius ir lūkesčius. Kol kas dar Azijos regionas nesugebėjo taip pat suformuluoti savo vieningos nuomonės, kadangi šalys skirtingos, institucijos yra skirtingos. However, I think central to many of these emerging are... Taigi, labai svarbu e, pakalbėti apie Pietryčių Azijos valstybių asociaciją ASEAN. Kadangi būtent šita organizacija ir imasi prognozuoti Azijos regiono ateitį. ASEAN yra labai svarbi organizacija, turint omenyje bendrą regiono, e, struktūrų, e, regiono struktūrą. Todėl reikėtų pirmiausia vadovautis abipusio, abipusio pagarba, laikytis e, lygiavertiškumo principo, atsižvelgti į ASEAN uh, susirūpinimą ir nereikėtų tiesiog užsiliuliuoti, primenant normas, standartus ir taip toliau. Kadangi ES taip pat yra suinteresuota partnerystė su Azijos valstybėmis, reikia pasverti savo prioritetus, nustumti į šalį skirtumus ir tada žengti į priekį ir ASEAN ir ES turi e, plėtoti atviresnį dialogą, neatsižvelgiant į arba neišryškinant skirtumų. Azijos regionas tikisi iš ES, kad ji įveiks savo tarp tarpusavio nesutarimus ir išsprendusi savo problemas e, kalbės vienu balsu su Azija. Mes manome, kad reikia ir toliau globalizuoti ekonomiką ir e, siekti kuo mažesnių sviravimų rinkoje. Bedardarbiaudami kartu mes užtikrinsime tvaresnę ekonomikos raidą, didinsime užimtumą, mažinsime nedarbą, nedarbą mūsų visuomenėse. Dialogas ir mokymasis vieniems iš kitų politikos galėtų suartinti mūsų regionus ir galėtų leisti sukurti holistinį požiūrį į susidariusią situaciją, taip pat leistų ir išugdyti jaunoje kartoje būtinus e, charakterio bruožus, kurie leistų įveikti iškilusius globalizacijos iššūkis. Globalizacija daro regionus ir valstybės, valstybių sąjungas priklausomas vienas nuo kitų ir todėl kartu veikdami mes galėtume sėkmingiau įveikti iššūkius, tuo labiau, kad mūsų tikrovė yra tokia, kad esame tiesiog neišvengiamai susiję vieni su kitais. Now... Dėkoju. Dabar perduosim žodį Jonatanui Holslagui. Ačiū, ponė Butikoferi. Trumpai norėčiau tris argumentus pateikti. Pirmiausiai, ES Nelabai buvo daug naudos iš Azijos plėtros paskui, per paskutinį dešimtmetį. Antra, nepanašu, kad ir per ateinančius metus bus daug naudos ES iš to. Ir trečias argumentas yra kurti aiškę kaiminystės politiką ir aiškę Azijos politiką. Galbūt ir keista tai girdėti iš Azijos pusės, bet manau, kad tai yra esminis dalykas, jeigu norime e, sukurti naują strateginę politiką Europoje. Reikėtų, pa, pakalbėkime apie tai, ko mes, ko gavome iš Azijos per pastarisius metus. Maždaug 600 milijardų eurų buvo investuota, apie tūkstantį verslo misijų per mėnesį įvykdavo. Bet jeigu pažiūrėsime į bendrą balansą, atrodo, kad mes vis dar, e, mūsų santykiai vis dar yra deficitiniai nepaisant to, kad yra investicijų, nepaisant to, kad auga priekyba ir paslaugos, vis dar matome, kad ES negali pakeisti savo deficitinių santykių su Azija. Ir ne vien Kinija dėl to kalta. E, trys šalis yra užstrigusios šitose deficitiniuose santykiuose su Azijos rinkomis. Kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą, labai svarbu paminėti, kad mes neiname link um, standartų suvienodinimo, kai kalbame apie didžiasias, įtakingiausias valstybės, tokias kaip Japonija, tarkim, um, kad ir um, jungtinėse tautose iš karto matome, kad labai toli esame nutolę nuo uh, prioritetų ir pasaulinės politikos srityje. E, Indija, Kinija, Japonija, iš tikrųjų saugumo bendradarbiavime mes labai nedaug esame padarę, bendradarbiavime dėl bendrų tarptautinių problemų taip pat. Trečias dalykas, žiūrint atgal į dešimtmetį paskutinį šių santykių, tai būtent tas supratimas, kai lyginame e, Azijos E, maždaug laikotarpis nuo 2010-2012 metų, 2006 metų, 2008 e, metų, 10 metų matome, kad ES įvaizdis Azijos stipriai sumo, su, pablogo. Negaliu leistis į smulkmenas, bet e, matome, kad iš tikrųjų tas bendradarbiavimas nebuvo labai padrasinantis. Kokį mes galime tikėtis iš ateities? Manau, kad Azija eina Azijos laukia gan sudėtinga ateitis ir mes galim tikėtis mm, tam tikrų sunkumų dėl dviejų e, priežasčių. Pirmiausia, nesubalansuotas augimas. Jeigu atidžiau pažiūrėtumėm į Kinijos ekonominę padėtį, pamatytumėm, kad tikrai yra dėl ko nerimauti. Žinoma, nematau jokio konsensuso Pekine, kaip toliau su, tai, su to disbalansu bus kovojama. Uh, E, visa kita Azijos dalis darosi kuo toliau, tuo labiau priklausoma nuo šito nesubalansuoto augimo ir matome, kad politinis elitas daugumoje Azijos šalių e, pastebi didėjantį visuomenės nepasitenkinimą, ekonominius sunkumus ir taip toliau. Antras dalykas yra e, įtakos pasiskirstimas E, kolegos jau apie tai kalbėjo, Kinijos augimas. E, iš Kinijos, augančios Kinijos pusės matome, kad nori jie praplėsti savo įtaką. Nemanome, kad dėl to reikia ypatingai nerimauti, bet reikėtų nepamiršti ir tą aišku šaltą planavimą, kuris galioja daugumoje Azijos šalių politinėme planavime ir diplomatinėje veikloje. Ir e, tas vidinis visuomenės nepasitikėjimas gali vesti ir prie strateginio neiškumo ir regioninėme bendradarbiavime, bet ir taip pat gali skatinti ir nacionalizmo e, plėtojimo, o tada jau bendradarbiavimas iš tikrųjų darosi e, daug sudėtingesnis. Kalbant apie ES, galiu paminėti dešimt iššūkių, galbūt ne apie visus, labai smulkiai kalbėsiu, bet pirmas, apie pirmą reikėtų pakalbėti iš esmės. Pirmiausia, manau, kad turime tikėtis, jog kylančios stiprios valstybės Azijoje, ne tik Kinija, bet ir in, Indija, e, linksta prie ekonominio nacionalizmo ir jie visiškai nenori atsiverti ir daryti, mm, ir daryti esminių pakeitimų. Ir tai matome kaip aiškia tendencija. Kitas dalykas irgi yra labai svarbus. Tai e, daugia šališkumas daugia šališkumas, jis buvo labai svarbus užsienio politikoje, bet turint galvoje mūsų santykius su Azijos partneriais, reikėtų e, įvertinti, kiek mes galime įtakos m, turėti šitoje srityje. Kitų punktų neaptarinėsiu, galbūt per klausimų atsakymų laiką turėsime daugiau laiko juos įsigilinti. Taigi, ką ES įstatymų kuriejams tai reiškia. Pirmiausia, reikia žinoti aiškius prioritetus. Azija be abejo nėra, ne vienintelis, vienintelis, nėra vienintelis regionas, reikia kreipti, į kurį reikia kreipti dėmesį, bet reikia e, pradėti kurti aiškę strategiją. Pirmiausia ir, man atrodo, svarbiausia, reikia e, apgalvoti savo e, vertybės ir jas paremti politiką. E, neužtenka reikia turėti tam tikrus svertus. E, tam, kad Azijoje taptume patikimų partnerių, reikia pirmiausiai atsigauti. E, tai yra gyvybiškai svarbu. Ir pritardamas kitoms kalbėtojoms, e, galiu, galiu tai pritarti, ką jos patarė, kokių rekomendacijų pateikė. Kalbant apie politiką, pirmiausiai manau, kad reikia maksimizuoti, maksimizuoti e, laimėjimus. Ką tai reiškia? Tai jau kalbėjau apie priekybos politiką ir man atrodo, kad antroji kalbėtoja sakė, kad e, naujieji Azijos miestai turėtų būti prioritetas, yra labai daug naujų nišų, naujų rinkų. E, E, kuriuose Europos eksportuotojams, ypač paslaugų srityje, galėtų būti puikia galimybė stiprinti partnerystę strateginiai partneriai A Azijoje yra gana aiškus, bet kai reikia palaikyti dialogą, reikėtų dviejų vienodų partnerių dialogo ir ne visada iš ES yra iš, išnaudojamos visos galimybės kad tie dialogai būtų um, vykdomi su daugiau turinio ir, ir daugiau uh, išgaunant iš Azijos partnerių to, ką jie gali pasiūlyti. Ir galiausiai e, Azijos saugumo poreikiai. Dauguma Azijos šalių dabar kviečia dalyvauti uh, jūros konfliktuose, pavyzdžiui, palaikyti regioninės. Uh, regioniniuose konfliktuose. Manau, kad reikia aiškiai iš, išsakyti savo poziciją, manau, tą ir pas padarėme. Dauguma Azijos saugumo e, poreikių yra, daug, yra, yra artimi, jie yra jų teritorijoje. Ir kai nuvažiuoju į sostinės, dažniausiai diplomatai ir atstovai klausia, ką Europa galėtų padaryti, kad Nepalo įlankoje ar palie Afriką padidintų saugumą arba kaip galėtumėt vakarų Afrikoje padėti kovoti su terorizmu, nes tenai turime daug investicijų arba kaip Afrikoje su taikos palaikymu europiečiai nieko nedaro. Taigi, im, Azijos, Azijai reikia pagalbos ir mūsų kaiminystėje. Ir tai turėtų būti vienas iš prioritetų. Dabar planas B kovoti su rizikomis ir sumažinti pažeidžiamumą. Pirmiausiai vengti partnerys, deficitinės partnerystės. Ta deficitinė partnerystė būtų, reikštų tai, kad nereikėtų leisti kylančiam šalim tokiam kaip Kinija um, sukurti perteklių. Taip pat reikia e, peržiūrėti savo produktų e, kokybės standartus. Mm, žal, žaliosios pramonės e, standartai, kiti ambicingi pramonės standartai, jie dažniausiai susilaukia didelio pasipriešinimo iš Azijos sostinių. Ir trečias labai svarbus ilgalaikis klausimas yra, e, kad reikėtų e, sumažinti. Mm, E, žaliavų eksportą. E, iš tikrųjų, Kinija ir Azija yra e, labai, aišku, žalvų rinka, rinka ir ES turėtų stengtis būti kuo mažiau priklausoma ar pažeidžiama nuo žaliavų rinkos. Ir paskutinis svarbus dalykas yra turėti tam sukurti svertą, kaip jau sakiau, kad ekonominis atsigavimas yra labai svarbus, tai yra pats svarbiausias klausimas, kurį dabar užduoda e, Azijoje, visi klausia, ar Europa išsikapstys iš krizės ir tikrai turime parodyti aišku ženklą, kad e, mes, e, mūsų kreivė ne, ne, nesileidžia žemyn, e, nors daugas Azijoje mano, kad būtent taip ir yra strateginės partnerystės bandėme įvertinti strateginės partnerystės per pastaruosius metus ir manau, kad reikia toliau dirbti, diversifikuoti partnerystės, sustiprinti ją, ne tik tai su Kinija bendradarbiauti, mm, raškoti kažkokio balanso ir e, užsitikrinti didesnę veiksmų laisvę. Ir galiausiai manau, kad mūsų stipriausias vertas būtų tada, jeigu galėtume prisidėti prie kaiminystės, saug, prie saugumo kaiminystėje. Tai ir, ir artimieji e, rytai, iki pat Gibraltaro, žodžiu, visas diržas aplikė Europos Sąjungą. Taigi Azijos politika um, pasaulinėme kontekste, e, kaiminystės politika, manau, yra svarbiausia tik tai tada būsim svarbus partneris, jeigu tapsime e, būtinų žaidėjų aplinkinėse valstybėse. Ačiū. Um, Ačiū, Jonatanai. Baigiame tokiu būdu tris, e, išklausime trijų žanginių pranešimų, dabar perėsime prie klausimų ir atsakymų dalies ir Naudodamasis to, kad pirmininkaušiam posėdžiui norėčiau užduoti kelias klausimus, man padarė didžiulį įspūdį. Visi trys pranešimai, kuriuose buvo pateikiamas išsamus vaizdas ir pristatomos įdomios idėjos. Norėčiau pradėti nuo trumpo nuo linksmo įvykio prisiminimo apie forumą Singapūre. Ten pagrindinę kalbą sakė Indonezijos prezidentas ir per klausimų atsakymų dalį renginio vedėjas jo paklausė, ar jis e, nemano, kad Europa ir Rusija turėtų atlikti vaidmenį sprendžiant Rytų Azijos saugumo klausimus. Indonezijos prezidento atsakymas buvo toks. E, žinoma, Rusija turi atlikti vaidmenį ir viskas. Noriu, daktaras, jų paklausti. Kalbėjote apie tam tikrus lūkesčius. E, be to, kad Europa turi spręsti savo vidaus problemas, kokie lūkesčiai dar siejami su Europa. Azijoje Jonatanas Volslagas kalbėjo apie tai, kad Europa galėtų imti, imtis advokatės vaidmens siekdama įgyvendinti tam tikrus Azijos narių lūkesčius pasaulio mastu. Ar tai galėtų būti ta konkreti su ES vaidmenių siejamų lūkesčių formą. Galbūt e, kai kurios valstybės narės, kurios yra aktyvesnės santykiuose su Azijos regionu už kitas, e, galėtų pradėti tam tikrus e, integruotesnius veiksmus ES lygmenių. Daktarė Marė, jūs kalbėjote apie Europą kaip e, tam tikrą pusiausvyrą užtikrinantį veiksnį. Aš nežinau, ar Marsas turėtų, e, galėtų kažkaip su, su, subalansuoti Venerą. Jūs užsiminėte apie bendrą deklaraciją, kurią pasirašė Hillary Clinton ir baronienė Ashton. Aš bandžiau rasti informacijos apie tą deklaraciją Europos žiniasklaidoje, nei viename laikraštyje ar televizijos laidoje apie tai nebuvo užsiminta. Ta deklaracija buvo paprasčiausiai ignoruojama, taigi kaip Europa galėtų tapti tuo pusiausvėro užtikrinančiu veiksniu. Kalbant apie tą uh, kalbant apie valdymo struktūras e, ir e, santykius su verslu, ar Azijos požiūris į Europą šiuo atžvilgiu keičiasi. vienintelė valstybė, kuri Europą vertina geriau nei prieš kelius metus šiuo metu yra Pietų Koreja, dėl to, kad buvo pasirašyta laisvos priekybos e, sutartis su šešalimi ar yra tam kitų priežasčių. Ne vienas iš jūsų neminėjo ginklavimuose varžybų rytų Azijoje ir kai kurių ES valstybių narių vaidmens susijusio su ginklų eksportu į šį regioną. Galbūt apie tai galėtumėte tarti keletą žodžių. Po to, kai atsakysite iš šios klausimus, tai suteiksiu galimybę visiems kitiems po to dar paklausti, jeigu bus tokių norinčių. Sakant jūsų klausimą, ko tikimas iš ES, kokie yra su jais siejami lūkesčiai, manau, kad ES daugiausiai vertinama kaip labai svarbus e, ekonominė prasme svarbi veikėja. Todėl tikimasi, kad ES veiks krizė ir jos ekonomika atsigaus greitų laikų. Taigi daugiausiai ES vertiname kaip e, ekonominę e, prasme svarbę organizaciją, tačiau tikrai saugumo užtikrinimo atžvilgių Europos vaidmo nėra labai aukštai vertinamas. ASEAN regioninio formo kontekste ES yra svarbi partnerė, siekiant e, vystyti prevencinę demokratiją, ES galėtų daug prie to prisidėti e, diplomatiją prevencinį vystant. Taip pat taikos e, už tai, užtikrinimo e, konfliktų prevencijos e, sprendimų operacijose bendrosios saugumo ir gynybos politikos kontekste ES galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį ir su jie šiuose srityse siejami tam tikri lūkesčiai, tačiau akivaizdu, kad ES nenori tapti JAV konkurente konkuruojant e, karinės galios srityje, todėl ES turėtų naudotis e, savo turimomis stipriosiomis pusėmis, tai yra ekonominė įtaka tam tikrų reguliavimo, reglamentavimo standartų, kurie galia Europos Sąjungoje sklaida besirūpindama. Apie tai kolegė kalbėjo nes Azijai taip pat reikia išmokti nustatyti tam tikrus standartus. ES žinios reglamentavimo srityje galėtų būti naudingos Azijos partneriams. Tokie, mano manimo, aspektai būtų svarbiausiai, tiek noriu pasakyti. Ačiū, daktarė Mari. Žodis. Dėkoju už klausimus Aš manau, kad ES gali atlikti labai svarbu sverto vaidmenį. Is, fact, ways, an... ES neturi septintojo karinio laivyno Azijos ir e, Atlanto rami, e, e, vandenino regione ir Europa nėra tas e, saugumo e, skėtis. Ta situacija reikėtų pasinaudoti. Bušo e, laikais, kai iš Baltųjų rūmų buvo ypatingai domimasi galima Um, musulmonišką grėsmę. Tai tokia grėsmė, tokių politinių tendencijų nesijaučia iš ES ir tai yra labai svarbus etinis moralinis potencialas, kuriuo galima tikslingai pasinaudoti. Kitas dalykas uh, - valdymo uh, gairės. Labai svarbu, kad būtų uh, laikomasi žmonių teisių, kad būtų kovojama prieš korupciją. Todėl ES gali bendradarbiauti su Azija, pateikdama tam tikrus e, kovos su korupcija e, modelius ir gali padėti e, labiau suprasti demokratijos teisinės valstybės principus. Jeigu nuvyktume į kai kurias Azijos valstybės ir jeigu paklausime taksi vairuotojo, pasakyti, kas jiems yra svarbiausiai klausimai ir jie jums pasakytų, kad jie pageidauja paramos tiems žmonėms, kuriems labiausiai jos reikia paramos administravimo srityje. Todėl mes žvelgėme į Europos Sąjungą kaip pavyzdį E, e, rodanti, kaip reikėtų skatinti verslumą teisinėmis priemonėmis. Ir žinoma, mes norėtume matyti Europoje e, pavyzdį, kaip yra vykdoma socialiai atsakinga ūkio valdysena. Bendraujant su ASEAN ir partneriais kartu su uh, Indija ir Pietų Koreja galima būtų sukurti labai svarbę verslo uh, tarybą įtraukiant bendroves, kurios norėtų vykdyti savo verslo veiklą Azijos regione. Taip pat reikėtų prisiminti ir prekybos misijų delegacijas, kurios taip pat yra susirūpinusios tuo, kad būtų tinkamai vykdomi viešieji pirkimai, kad nebūtų užsima protekcionizmų ir taip toliau. Labai svarbu pateikti daugiau informacijos apie valstybės, kurios eksportuoja ginkluotę į Azijos valstybės, taip pat pagalvoti apie ginklų prekybos embargo. Taip pat ir pabėgėlių klausimų sprendimo patirtis, kur yra sukaupta ES. Taip pat yra pakankamai daug kitokio potencialo, kuris bendradarbiaujant su ES dar toli gražu neišsamtas. Dėl to, kaip Koreja vertina ES iš prieš e, baigiant darybas tiesiog staiga šitas vertinimas pagerėjo Tai ko gero dėl to, kad sustiprėjo tiesiog ryšiai su ES dėl e, spartėjančios ginkluotės. Nebūtinai yra modernizuojama e, kariuomenė, tiesiog yra plečiama, plečiama e, ginkluotė. Ir Europos Sąjunga sudarė sąlygas e, tiesiog e, skatinti ginklavimąsi šiame regione. Kita vertus, nereikėtų sutelkti viso dėmesio ir viso susirūpinimo e, ties Kinija. Aš manyčiau, kad reikėtų labai atsargiai tiekti ginkluotę Indijai, kadangi pastaroji labai dažnai elgesi panašiai, gal netgi pavojingiau negu Kinija, ypač turiuomenyje teritorinius ginčius su Šrilanka, Bangladešu, Praėjusią savaitę aš lankiausi didžiulėje ES laivų statykloje ir atrodo, kad e, sužinojau, kad e, Pietryčių Azijos regione yra numatyta kurti tam tikrus e, dukterinės įmonės. Taigi, kitas dalykas dėl tų santykių su balansavimo nemanyčiau, kad būtų galima tai padaryti, neatsižvelgiant į Azijos lūkesčius. O lūkesčiai yra patys įvairiausi. Azijos e, atstovai dažnai e, atvyksta į Bruselį ir pareiškia, e, paprašo, kad būtų priimtas ta aiški deklaracija dėl uh, Uh, Kinijos jūros. Todėl uh, labai svarbu konkrečiai įvardinti tam tikrus konfliktus, uh, subalansuojant požiūrį ir, žinoma, būtų galima pabandyti atsverti tą vaidmenį, kurį vaidina regione Junktinės Amerikos valstijos. Dėkuoju dėl ginkluotės plėtimo. Norėčiau priminti e, sakinį, kurį išgirdau neseniai to, to give um, members or, or um, Karinis kencionizmas. E, norėčiau paprašyti kolegų, kurie pasisakys, pateiks klausimus, kad prisistatytumėte. Aš jūs pažįstu, tačiau kolegos nebūtinai jūsų pavardės žino. Taigi pristatykite prieš E, kalbėdami ir pasakykite, kam skiriate savo klausimą. Please. Uh, Xavier Nutin from the Policy Department. Politikos departamentas Europos parlamente. Turiu klausimą apie tą subalansavimo um, temą. Kalbame apie e, subalansavimą ES e, e, vaidmens regione, bet e, ponia Clinton ir ponia Ashton pareiškė bendrą pareiškimą dėl bendradarbiavimo Azijoje ir Ramio vandenino regione, bet man atrodo, kad čia joks nebebalansavimas. E, mes tiesiog laikomės jungtinių valstijų požiūrio, taigi čia subalansavimo lieka mažai. Norėčiau paklausti, ką Azija mano apie šį bendrą pareiškimą, kaip skirtingų valstybių vadovai jį priėmė. Ačiū. Ana Gomes, žodis jums. Atsiprašau, pirmininkų suiga kaip tik vyksta. Pirmininkas sako, aš tai paaiškinau pradžioje. Taigi e, labai atsiprašau, kad neišklausiau pasisakymų, taigi gali būti, kad paklausiu to, apie ką jūs jau kalbėjote. Norėčiau sužinoti jūsų požiūrį apie e, Kinijos karinio ginklavimosi e, poveikį Europai ir kitoms Azijos šalims. kalbu ne tik tai apie ekonominės pasiekmes, bet apie visą ginklavimąsi, apie potencialą, apie galimus konfliktus, ką mano kiti Azijos veikėjai, kitos Azijos šalys. Dar turime trečią klausimą. Ar turime trečią klausimą? Klausė pirmininkas. Ne. Tada suteiksim žodį e, daktarė Hugh. Ačiū. Kai ponia Clinton ir ponia Ashton pareiškė bendrą pareiškimą dėl Aziją ir Ramijo vandino regioną, manau, kad dauguma žmonių atkreipė į tai dėmesį, bet tuo pat metu manau, kad bent jau man, mano asmeninė nuomonė, Aš pagalvojau, kad tai buvo blogas ženklas, nes iš to galima suprasti, kad Europos Sąjunga E, eina paskui JAV, ar bent susidaro toks įspūdis, kai mes bendraujame su ES, daugiau bendraujame ekonomikos srityje, saugumo srityje, bet suprantame, kad ES, dabar suprantame, kad ES neturi savo vaidmens ar savo nuomonės, bet dirba kartu su JAV. Ir jeigu eitumėm toliau, galima būtų netgi pasakyti, kad iš Azijos perspektyvos, aišku, kalbėti Azijos vardu, bet e, bandau akademiškai nuspręsti, kokias būtų reakcijos, tai gali netgi susidaryti toks įspūdis, kad vakarai susimoko prieš Aziją. Man kilo tokios mintys, kai pamačiau tą pareiškimą, bet e, politikos lygmenių žiūrint, nemanau, kad nemanau, kad mm, politikų lygmenių buvo daug reakcijų į šitą pasisakymą, į šitą pareiškimą. Ačiū. Nesvarbu, kiek žiniaslaida um, dėmesio kreipia į šį pareiškimą, uh, vis tiek Pekinė į šį pareiškimą bus, žiū, būtų žiūrima uh, su dėliu susidomėjimu ir manau labai svarbu, kad ES e, būtų nepriklausomesnė ir pripažintų, nu, pripažindama JAV svarbą tame regione viskai išliktų nepriklausoma. Buvo labai daug teisingų darbų padaryta konkrečiose srityse, uh, e, užmesgant dialogą iš ES pusės, bet uh, ir, ir tokie veiksmai e, kelia grėsmę tam dialogui. Manau, kad ES turi kitokį balsą, bet jis nėra visiškai aiškus. Reikia, kad jis būtų aiškesnis ir tai yra iš viena iš didžiausių problemų. O dėl ginklavimosi pasiekmių neįsispręs savaime teri, e, nesutarimai dėl teritorijų ar kiti konfliktai, bet yra klausimų, ku, dėl kurių kiti, kitos Azijos valstybės mano, kad e, Kinijai taip e, veikiant, jos irgi turėtų tą patį, būtent mm, ginkluotis. Indonezija ir Rusija, pavyzdžiui, bendradarbiauja ginklavimosi srityje. Reikia žiūrėti, kas sekti padėti, kas vyksta Azijos šalyse. Pavyzdžiui, Vietname, Kambodžoje, Indonezijoje ir taip toliau. Manau, kad apie tai reikia labai labai rimtai pagalvoti. Uh, dėl Clinton ir Ashton pasisakymo Buvo įdomu, kaip visa tai vyko. Tai nebuvo tam tikro konkretaus proceso pasiekmė, bet tai buvo greičiau Vašingtono e, iniciatyva pareikšti pareiškimą ir mes liktai nusprendėme paimti ir kartu tą pareiškimą pareikšti. Kaip Kinija priėmė šį pareiškimą, manau, labai neigiamai. Ir iš, iš tiesų manau, kad diplomatinį pasitikėjimą Pekine šis pareiškimas paveikė neigiamai. Ką aš girdėjau iš kitų šalių šiame regione, išgirdau, kad liktai joms pasirodė, kad ES nėra nepriklausoma kaip strateginis partneris, o greičiau seka JAV. Ponios Gomeš klausimas dėl Kinijos e, ginklavimosi, manau, kad čia tik pradžia. Jeigu pasikalbėjus su Pekinu, aišku, kad nėra jokio noro sustoti, greičiau priešingai. Kinijos vadovai dažnai e, paskelbė per, skelbdavo per įvairiausius statutinius forumuose, kad Kinija turi, būti, turi turėti stiprų laivyną, turi, turėti, m, turi ginti savo. Ir turi ginti savo e, karinius interesus ir taip toliau. E, E, tačiau čia e, kyla ir saugumo dilema, saugumo susios su JAV, nes interesai ir geopolitiniai, geopolitiniai interesai yra labai skirtingi. E, JAV stengiasi išlaikyti savo vaidmenį. O Kinija irgi stengiasi savo vaidmenį įtvirtinti. Kinai nori pakeisti JAV vaidmenį regione ir mano, kad Kinija bus stipri jėga tik tada, kada bus bent jau tiek pat apsiginklavusi, kiek JAV tame regione. Taigi, Manau, kad iš Kinijos pusės tai e, labai pateisinama, tačiau JAV Kinijos saugumo dilema ir toliau darys didelę įtaką konfliktams e, šiame regione, e, Kinijos pietų jūra ir taip toliau. Manau, kad vis dar, kad tai yra pasiekmė to strateginio nepasitikėjimo tarp Kinijos ir JAV. Pirmiausia, reikia, kad reikia paskatinti pasitikėjimą tarp šių dviejų gigantų, o tada jau bus galima ir sėsti dėrybų ir dėl regionio saugumo, ir, ir tarptautinė prasme. Bet to manau, kad čia ir ES galėtų imtis to balansavimo vaidmens. Mes turime istorinių ryšių su JAV, bet turime pripažinti ir. Tai ir savo geopolitinius, ir tai, kad mūsų geopolitiniai strateginiai interesai ne visada sutinka su JAV geopolitiniais ir strateginiais interesais. Um. Ačiū. Sabine Mair žaliųjų frakcijos patarėja politiniais klausimais. ASEAN delegacija prieš kelis metus e, lankėsi ASEAN pagrindinėje būstinėje, buvo susitikusi su generaliniu sekretoriumi. Tuo metu jis akivaizdžiai prieštaravo ar prieš pastatė ASEAN saugumo ir karinę koncepciją Europos ir JAV atitinkamai koncepcijai, jis teigia, kad e, Azijos visuomenė neturėtų tiek daug investuoti į karinius pajėgumus, nes na, kitaip surėdyta yra nei JAV ar Europos. Dabar atrodo, kad tokių skirtumų visiškai neliko ir aš dėl to apgailestaučiau, noriu paklausti, ar vis dar uh, svarstomi skirtingi požiūriai, apie kuriuos užsiminėte, e, remiantis tuo, kad nereikėtų kopijuoti Junktinių valstybių saugumo modelio. Taigi galbūt ASEAN struktūrose vis dar yra galvojama apie kitokią saugumo struktūrą arba sistemą. Apie tai noriu paklausti. Taip pat noriu paklausti, kaip vertinate Europos vaidmenį artimuosiuose rytuose, pavyzdžiui, sprendžiant Irano problemą galbūt labiau nei sprendžiant palestiniečių problemas. Aš vertinu. Tiksliau, pritariu jūsų analizai, čia norėčiau išgirsti jūsų vertinimą apie tai, ar europiečiai pakankamai ir nepakankamai gima savo interesus santykiuose su Iranu, taip pat ar sunitų šytų tarpusavio konfliktai galėtų šiuo metu dėl Europos užimamos pozicijos Irano atžvilgių paštrėti ar ne. Jūsų manimo, paskutinis klausimas susijęs su klimato kaita, taigi visiškai kita tema. Ar būtų galima rasti būdų, kaip e, suderinti mūsų interesus šioje srityje. Ačiū. Tik paskutinė galimybė užduoti klausimus. Jeigu norite užduoti klausimą, prašau tą padaryti. Dar kartą Ana Gomiš. Dėl e, to, kaip e, Azijos valstybės vertina dabartinę ekonominę ir politinę Europos krizę. Koks e, dabar yra Europos įvaizdis e, Azijos akise? Ar tai yra tik vieta, kur galima pigiai apsipirkti, ar dar yra kokių nors kitų strateginių vertinimų? atsižvelgiant į tai, kad nemažai Azijos valstybių vis dar atsigaudinėja po 97 metų finansų krizės. Ar buvo padarytos kokios nors išvados po 97 ir 2008 metų finansinės krizės, ar jie sprendžia tokias problemas, kurias bandome spręsti mes dabar, pavyzdžiui, finansų rinkos kontrolę, ar Singapūras ir toliau yra kitų valstybių vertinamas kaip e, pinigų plovimo vieta arba vieta, kur būtų galima švengti mokesčių. Tyri Žakop, AFET komiteto sekretariatas. Vienas iš didžiausių skirtumų tarp vakarų Europos ir ASEAN valstybių tarptautinių santykių kontekste yra jų požiūris į e, suverenumo koncepciją bei būtinybę saugoti universaliasias žmogaus teisės. Atrodo, kad dabar e, vis labiau pasaulis, e, ryškė pasaulio skirtumai ir šioje srityje patekome į tam tikrą klavietę. Azijos e, valstybės e, teigia, kad tarptautinės e, organizacijos ES yra atstovaujama per dideliu mastu ir laiko, kad taip toks elgesys yra nesažiningas jų atžvilgių. Kaip jūs vertinate galimybės vystytis šiai prieštarai tarp dviejų kontinentų tarptautiniu mastu. Ačiū, pirmininkas. Dar noriu užduoti klausimą. 2006 metais Europos Sąjunga norėjo dėrėtis su ASEAN valstybėmis dėl regioninio masto laisvos prekybos susitarimų, dėl tam tikrų priežasčių to pasiekti nepavyko, po to požiūris pasikeitė, dabar deramės dėl dvišalių laisvos prekybos susitarimų su atskiromis valstybėmis, ar galvojama yra kas nors ASEAN kontekste apie tai, kad galbūt reikėtų vėl pakeisti poziciją dėl šių laisvos prekybos susitarimų, ar ši strategija jau yra patvirtinta ir bus vystoma toliau. Jonathanai, galbūt jūs pirmiausiai atsakykite. Pirmasis klausimas e, dėl e, karinės raidos skirtumų Azijoje palyginti su kitais regionais, aš nemanau, kad taip yra. Jeigu įvertintume, kiek lėšų yra išleidžiama kariniams reikmėms ir kiek tų lėšų išleidžia ASEAN valstybės, tai skirtumai tikrai nėra labai dideli palyginti su kitomis pasaulio vietomis, turint omenyje dabar didėjančią įtampą tarp Kinijos ir ASEAN e, valstybių Tai e, aš nematau jokių galimybių, kaip būtų galima šiuo metu sušvelninti tą įtampą arba išspręsti konfliktus, kalbant apie ES vaidmenį, sprendžiant Irano klausimą, nemanau, kad dabar būtų tinkamiausias laikas įvertinti e, dabartinį Irano politiką, galbūt reikėtų palaukti dešimtį metų, kaip kitos Azijos valstybės vertina ES vaidmenį. Aš manau, kad kaip ir anksčiau mes yra e, laikomi tam tikrą sudedamąją dalimi arba marionete. E, JAF vykdomos politikos artimuosios rytuose, taip pat ir Irano atžvilgių, galbūt kitą klausimą dalį galėsime vėliau svarstyti. Dėl finansų krizės užduotas klausimas labai įdomus, ypač vertinant Pekino poziciją ir susitinkant su uh, užsienio politikos struktūromis. Ir uh, kuomet mūsų užduodami klausimai dėl uh, krizės trukmės, kokį poveikį ta krizė gali, pavyzdžiui, daryti Vokietijos eksportui e, ir ar e, Kinijos investuotojai nepraras labai daug pinigų įsigydami Graikijos ar Portugalijos e, vertybinius popierius. Pirmiausiai, manau, kad mes turėtume įvertinti savo ekonomikos padėtį ir pradėti vykdyti rimtas ekonominės reformas. Tačiau tintamenyje, kad Kinija ir nemaža dalis kitų Azijos valstybių yra autoritarnės, tai joms jos vertina ES valstybės kaip pakankamai trapes, tačiau ir savo struktūras jos vertina kaip neipatingai stabilės, todėl reikalinga koordinuoti veiksmus G20 kontekste. Puikiai žinome, kad visi sėdime viename vežime, tačiau veiksmų koordinavimas ir paramos pareiškimas pasauliniai valdysenai yra škai kitas klausimas, nes e, jis svarstomas e, suverenumo ir e, svorio tarptautinėse institucijose kontekste. Nes ASEAN valstybėms vis dar yra labai svarbus tokie aspektai kaip valstybių sienos, valstybių vaidmuo, todėl dar šiek tiek užtruks, kol pasikeisiu požiūris į šios dalykus, o kalbant apie tarptautinės institucijas, turime atidžiai stebėti padėtį, nes pastebima ne tik tendencija e, mūsų sąskaitą koordinuoti tarptautinių institucijų e, politiką su ASEAN valstybėmis, tačiau jos tengiasi ir dvišaliais e, kontaktais pasinaudoti su Afrika, su uh, kitais regionais ir e, įtvirtinti tenai savo normas, kurios prieštarauja mūsų standartams. Manau, kad šios klausimus reikia svarstyti tarptautiniu mastu. Daktarė Jū, Kalbant apie saugumą, dauguma ASEAN valstybių e, kalba apie visą apimantį, visą apimančią saugumo struktūrą. Mes vertiname saugumą e, kaip platesnio masto struktūrą ne vien tik karinius ir gynybos aspektus, taip pat sociokultūrinį plėtrą mes priskiriame saugumo bendrai sistemai. Ir kaip e, Jonathanas minėjo, būtent Kinijos galios didėjimas sąlygoja tam tikras ginklavimosi varžybas regione. Kalbant apie dabartinę Europos ekonomikos ir finansų krizę, mes Europos krizę siejame ne tik su finansų krize, tačiau taip pat ir su socialinės sistemos krize. Žinome, kad pakankamai ilgai užtruks, kol ši krizė bus įveikta. Galbūt finansų krizė įveikti galima greičiau ir kontroliuoti, tačiau e, socialinių santykių krizė, socialinės sistemos krizė yra daug ilgiau trunkantis reiškinys ir šios krizės ASEAN valstybės šiuo metu nepatiria. Mes, aišku, taip pat e, patirime įvairių problemų ir iš tikrųjų tos problemos nelabai kuo skiriasi nuo Europoje patyrimų, taigi kalbėdamėsi tarpusavėje galime tikrai nemažai vieni iš kitų pasimokyti, primdami politinius sprendimus arba pasitelkdami vienokius ar kitokius jų sprendimo, problemų sprendimo būdus. Aišku, mūsų visuomenės pakankamai skirtingas, tačiau daug ko būtų galima vieniems iš kitų pasimokyti ir e, išmokti, sprendžiant e, ir bandant įveikti socialinę bei ekonominę krizę. Ačiū. Daktarė Marija. Aš atsakysiu tos klausimus, į kuriuos dar nebuvo atsakyta. Krizė visada buvo ES jos integracijos variklis. Tačiau atsakymas į krizės buvo skirtingas, tačiau pamokos turi būti išmoktos Europoje. Kitas dalykas, ar Europa gali ko nors pamokyti Aziją. Kita vertus, mes Azijai taip pat e, galime e, pasimokyti e, apie tai, kaip reikėtų valyti rinkas, taip pat bankų institucijas Europos Sąjunga pasirašė bendradarbiavimo sutartį su ASEAN. Tačiau nežinia, ar ES imtųsi ginti kas... tą e, paradigmą, kuri yra suformuota tame susitarime Azijos regione teologiškai vertinant labai sunku būtų įdėkti tą religinio integrac, regioninės integracijos sampratą, turint galvoje įvairiausius teritorinius konfliktus, kurie sukelia labai daug prieštarų. Dėl laisvos prekybos sutarčių. Iš tikrųjų mes čia pasistumėjome į priekį, tačiau galvojant apie Korejos ir ES laisvos prekybos sutartį, tai reikėtų pasakyti, kad jei pavyko susidėti su ES. Žinoma, ta sutartis yra naudinga ir ES, tačiau iš esmės Azijos regionui tai taip pat ir naudingas sutarimas. Aš manau, kad bus daroma taip pat, dedama daugiau pastangų, kad būtų pasirašomos tokios sutartys su atskiromis valstybėmis, galbūt kiek skirtingo pobūdžio kaip buvo pasirašyta su Birma. Taip pat, ko gero, reikėtų taip selektyviai vertinti atskiras valstybės, atskiras sutartis, atsižvelgiant į regioną specifiką. Baigiamosioms pastaboms, atrodo, nebeliko laiko. Galbūt aš pasakysiu tik tiek, kad mes pratesime šitą dialogą Dėkuoju kolegoms už labai išsame informaciją. Mes daug ko išmokome, daug ką sužinojome ir aš taip pat norėčiau Jums padėkoti, tiesiog paprašydamas Jūs paploti. Oui. Certainly, large that needs to be examined.